pirmininko pareiškimas dėl padėties Tunise, po to atitinkamai e, padėtį Tunise pristatys komisija ir politinių frakcijų atstovai. Panas ir ponai, prašau neišvykti iš salės dar dvi minutės. Mr. Schulz. Pone Šulce, prašau dvi minutės nepalikti salės. Szanowne koleżanki i koledzy, z wielkimi obawami. Gerbiami kolegos, su e, didelė baime ir viltimi mes stebėjome pastarųjų savaičių įvykius Tunise taikios e, demonstracijos virto krūvinai susirėmimais, dėl ko apgalėstaujame. Tuniso valdžia ėmėsi smurto prieš savo piliečius. Šiandien lenkiame galvas prieš šių įvykių aukas, reiškiame užuojautą jų artimiesiems, prisimename ypač pirmąją e, susirėmimų riaušių auką, Mohamedą Muazizį. Jis tapo Tuniso visuomenės demokratinio judėjimo simboliu. Prašau tylos minutę pagerbti mūsų e, bičiulių draugų Tunise aukas. Prašau visiems pakilti iš savo vietų. Dziękuję bardzo. Ačiū. Mėly kolegos, Jazminų revoliucija tebesitėse. Tai yra tikrai istorinis laikotarpis. Norėčiau e, aukštai įvertinti Tuniso piliečių ryštą. Jie yra permainų variklis ir šaltinis. Mes, europiečiai, remiame tunisiečių siekius e, ir norime padėti juos įgyvendinti. Europiečiai labai daug dėmesio skiria teisingai visuomeniai, lygioms galimybėms, demokratijai ir nuomonių įvairoviai, galimybėj formuoti savo politinę ateitį, todėl šiandien neliekame abejingi, mes raginame, kad šios permainos vyktų taikiai ir e, kad jų metu e, pradėtų dirbti teisiniais principais besivadovaujanti vyriausybė, todėl pir, pirmiausiai reikėtų išlaisvinti e, visus suimtus asmenis be kaltinimo laikomus, taip pat ištirti korupcijos atvejus, smurto naudojimo atvejus, jėgos naudojimo, surenkti demokratinius prezidento ir parlamento rinkimus, kurios stebėtų vietiniai ir užsienio stebėtojai Ir ketvirta, mes palaikome siekius e, sudaryti e, e, vienybės vyriausybės, antras vyriausybė, kuria būtų atstovaujama visiems tunisiečiams. Tunisas yra mūsų partneris, ilgalaikis partneris ir ta partnerystė turi būti naudinga tiek Tunisui, tiek Europos Sąjungai. Ir mes kaip partneriai privalome teikti paramą Tunisui žengiančiam permainų keliu tam, kad tos permainos baigtųsi sėkme. Mėly kolegos, palaikykime e, Tuniso tautą. Ačiū labai. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty na temat. Panie ir ponai, per trumpas diskusijas dėl padėties Tunise žodis suteikiamas Europos komisijos pirmininko pavaduotojai, ponai Šefčiovičiu. Prašau. Uh, mr president honourable members uh, pirmininke ponios ir ponai e, tunise vykstantys įvykiai neturi precedento šiuolaikinėje tos šalies istorijoje e, gruodžio septynioliktą dieną jaunas studentas e, susidegino. Jis tai padarė iš nevilties po to, kai policija konfiskavo vaisius ir daržovės, kuriuos jis pardavinėjo norėdamas e, užsidirbti pragyvenimui. Praėjus mažiau nei mėnesiui kilo visuotiniai protestai ir buvo nuverstas e, prezidentas Ben Ali. ES turi pasmerkti smurtą ir represijas, kurios vyko E, paskutinėmis režimo gyvavimo dienomis. E, saugumo situacija ir toliau lieka pavojinga, e, yra plėšikaujama, siaučia smurtas. Mm, Tuniso padėtis labai trapi, nors dabar jau gavome naujienų, kad formuojama nauja vienybės vyriausybė. Nepaisant netikrumo, Tuniso tautos siunčiamas signalas yra aiškus. Tunisas nori būti stabilios demokratijos šalis, kuri visapusiškai gerbė pagrindinės teisės ir laisvės. Tunisas nori laisvų ir teisingų rinkimų, nori atversti naują savo istorijos puslapį ir mes norime remti šias Tuniso pastangas. Konstitucijos laikymasis, e, e, laikomasi konstitucijos, imamasi tam tikrų veiksmų, kad būtų suformuota nacionalinė vyriausybė. Tai yra žingsniai teisinga kryptimi, bet tai yra tik pradžia. ES nuolat primena Tunisui apie jo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių srityje nuo pat savo kadencijos pradžios, nuo klausimų vykusių šiame parlamente, aš nuolat kartojau, kad e, pagerėjusi padėtis, geresnis statusas reiškia ir didesnius įsipareigojimus įvairiose srityse, įskaitant ir žmogaus teisės. Ir aš Europos komisijos vardu norėčiau paraginti kitas institucijas ir tą šalį laikytis įsipareigojimų. Vykstant pirmiems susitikimams aš asmeniškai primiktinai reikalavau, kad taikant 61 bis straipsnio baudžiamojo kodekso taikymas e, mūsų akimis būtų bendrų vertybių pažeidimas. Turiu pasakyti, kad abiejose šali, pusėse yra tam tikrų skeptikų, kurie teigia, kad e, vertybės mus sieja tik teoriškai. Mes turime įsiklausyti į balsus, kuriuos girdime Tuniso gatvėse pastarosiomis dienomis. Ar tai nebuvo tvirtas demokratijos reikalavimas ir ekonominio teisingumo reikalavimas. Kaip Keti Ašton ir aš sakėme šį ryt, Europos Sąjunga yra pasirengusi paremti e, demokratišką rinkimų procesą su tinkamomis garantijomis. Tikimės, kad jų sąlygos bus paskelbtos iš karto, kai tik bus suformuota vienybės vyriausybė ir kai ji pradės darbą. Mes esame pasirengę nedelsdami teikti pagalbą rengiantis ir organizuojant rinkimus. Taip pat esame pasirengę teikti ir nuolatinę pagalbą šaliai perinant prie tikros demokratijos. Be to rengiame ir didesnį, platesnį paketą, e, pagal kurį teiktume paramą, kai bus stabilizuota situacija. E, skatinsime ekonominį vystimąsi, taip pat atkreipsime dėmesį į e, Tuniso jaunimo problemas. Ir taip pat sieksime įtvirtinti teisinę valstybę. Konsultuosime su, su parlamentu ir valstybėmis narėmis vykstančiam procesui. Gerbėmiai parlamento nariai, Europos kaiminystės politika yra grindžiama pagrindinėmis vertybėmis, kurios, kurios vienyje ES ir jos partnerius. Tai yra demokratija, žmogaus teisės ir atvira rinkos ekonomika. To reikia, kad kartu galėtume kurti bendrą demokratijos stabilumo ir klėstėjimo erdvę. Europos komisija visada akcentavo, kad šios vertybės yra esminis mūsų kaiminystės politikos elementas. Turiu galvoje kaiminystės politiką ir su pietų, ir su rytų kaimynais stipri vidurinioji klasė, gera švietimo sistema, artimumas Europai, nuosaikumas. Turiu pasakyti, kad Tunisas šiuo požiūriu gali žengti demokratijos link, o demokratijos dabar taip tvirtai ir drąsiai prašo Tuniso žmonės. Manau, mes turime sutikti, kad ir ES yra suinteresuota, kad Tunisas būtų demokratiškas ir turtingas. Mes, mūsų Tunisu sieja ilgalaikiai ir tvirti ryšiai. Tie ryšiai sieja ir mūsų tautas, ir verslininkus. Ir turiu pasakyti, kad mm, mano asmeninis užmojis yra stiprinti demokratinius ryšius, remiantis partnerystę, gerą valdyseną, įstatymų viršienybę ir pagarbą pagrindiniams teisėms. Taip pat turi būti vykdomos ir ekonominės, ir socialinės reformos. Mes darysime viską, kad e, Tuniso žmonių lūkesčiai virstų tikrovę. Ačiū. Dėkoju komisijos nariui Fiulė. Dabar apie, apie frakcijos vardu. Ponas e, Ignacijo Salafranka. Pirmininkė, pastarieji įvykiai Tunise privertė mus atsakingai pagalvoti bent apie du dalykus. Visų pirma, apie politiką, kurios tikslas paremti status quo ir ar tai prisėda prie stabilumo kaiminėse šalyse. Ir antra, pagalvoti apie tai, ar pono Benaly pasitraukimas yra pakankama sąlyga demokratiniai permainai. E, atsakymai, man regis, yra ne. Todėl, ponas Fulė, mums e, dėlėtų giliau pamastyti, kodėl kaiminystės politika Barcelonas proceso dvasioje net nešė e, tokių rezultatų, kurių mes norėtume. Antra, Stebime nemažai atvejų, kad kuomet susidaro galios vakumas, tai procesą perima ekstremistinės, radikalios partijos ir tą procesą sugriauna. Taigi, neturėtume ginti ekstremistinės ekstremizmo ir turėtume siekti, kad tas procesas nenuvažiuotų nuo tikrųjų bėgių. E, dar svarbiau yra žengti kitus žingsnius ir paremti juos ES rinkimų stebėjimo misiją. Ne tik dėl to, kad e, tai yra įprastinis ES veiksmas, for your speech on behalf of Socialists and Democrats. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu dabar kalbės Pier Antonio Pancerė. Prašau, kolega. Ačiū, pirmininkė. Mes e, pritarėme nuogastavimams dėl įvykių Tunise ir esame sukrėsti dėl tokio didelio skaičiaus aukų. Pabėgus iš šalies prezidentui Benali, padėtis e, dar labiau tapo neaiški. Mes siekiame, kad būtų imamasi visų priemonių, kurios nedarytų žalos visuomenė ir gyventojams reikia traukti dabar vykstančius procesus plėtinę visuomenę, demokratinės jėgas, jis turi būti įtrauktos į vyriausybės formavimą. Manome, kad uh, būtina įgyvendinti reikiamas reformas ir kad pokyčiai neturėtų būti vien paviršiniai. Tai, kas dabar vyksta Tunise, turi rūpėti ir mums visiems. Turime e, savęs paklausti, kokiu klaidų padarėme 95 metais, pradėdami Barcelonos procesą. E, turime savo užduoti klausimus dėl padarytų klaidų įvairiose bendradarbiavimo srityse, nes e, Europos Sąjunga nesuteikė pakankamai ekonominės paramos įvairiems Tunise vykdomiems projektams. Politinėje srityje taip pat bendradarbiavimas nevyksta. Viduržėmio jūros regiono šalių sąjunga taip pat buvo tik fasadinis projektas, nes lapkričio pabaigoje numatytas aukščiausio lygio susitikimas buvo nukeltas neribotam laikui. ES vyriausybės nėra suinteresuotos tikrų bendradarbiavimo, nori, kad ilgiau valdžioje išliktų e, abejotinos reputacijos vyriausybės ir blogėtų. E, tų šalių gyventojų gyvenimo sąlygos, jie toliau siektų emigruoti. Todėl e, dabartiniai įvykiai Tunise yra tam tikras tsunamis, kurio padarinius mes e, greitų laikų pajusime. Todėl mums reikia naujų koncepcijų, kurios e, nesivadovautų post kolonialiu mūsų požiūriu iš šias valstybės. Salonos procesas privalo vykti e, kitaip, nei vyko iki šiol, nei vyko anksčiau. Turi būti daug patikimesnis, tapti daug pasikimesnis mūsų kaimynystės politikos kryptis privalo būti pasirinkamas taip pat naujas, nes e, komisija siūlė anksčiau diskutuoti su Tunisu įvairius klausimus žymiai aukštesnių lygių. Mes klausime, kokiais kriterijais vadovaudamėsi į tokius pasiūlymus teikia. Taip pat reikalavome, kad būtų labiau įtrauktas parlamentas į diskusijas susijusias su partnerystės projektais viduržymė jūros regiono šalimis. Šios diskusijos yra naudingos mums visiems. Labai svarbu taip pat gerinti mūsų santykius su Magrebo regiono valstybėmis. Šis kelias yra pakankamai akmenuotas, tačiau privalome remti ir palaikyti tų šalių vykdomas ekonominės socialinės reformos kovas su fundamentalizmu. Turime pasimokyti iš dabartinių įvykių Tunise ir turime suprasti, kad kartais ES politika būtina nemažai ką pakeisti. Ačiū už jūsų uh, pastebėjimus. Dabar liberaldemokratų frakcijos vardu, ponė Šakė kalbės. Ah, Dėkuoju pirmininkė, komisarė Fulė, kolegos, noriu pasveikinti Tuniso žmonės už jų drąsą ir pasiryžimą kalbėti apie laisvę. Aš tikiuosi, kad neužilgo įvyks laisvi ir teisingi rinkimai piliečiai sukilo prieš represyvų režimą, kuris pas, panaudojo kulkas prieš savo žmonės. Ir sukilo prieš e, korumpuotą valdžią ir sukauptus turtus. Kalbant apie prieigą prie informacijos, opozicija pasinaudoja internetu. Internetas taikiai opozicijai visame pasaulyje tampa vis svarbesnis. Aš taip pat sužinojau apie suklimą Tunise per internetą, skaitydama pranešimus apie tai, kas ten vyksta. Ir e, tie pranešimai pasirodė prieš mėnesį iki to, kol pagrindinė žiniasklaida pradėjo apie tai kalbėti. E, Tačiau prancūzų užsienio reikalų ministras, e, vidaus reikalų ministras pasiūlė Tunisui paramą, e, kai kalbama apie policijos veiksmus ir paramą jiems. Taigi, e, Tuniso žmonės savo nepastenkimą reiškia tiek pat internete, kiek ir gatvėse. Per, pastaru, per pastaruosius kelis mėnesius e, Tuniso vyriausybė naudojosi įvairiomis technologijomis, kuriomis bandė filtruoti nenorimą informaciją. Šiandien žymė Martino Liuterio Kingo dieną. E, jis kažkada yra pasakęs, ateina toks laikas, kai tyla reiškia išdavystę. ir Tunisas savo veiksmais prarado savo lyderystę interneto laisvės prasme. The young freedom loving generation across the world is looking to... Reikėtų taip pat pasakyti ir apie Vengrijos įstatymą. Mes Turime ginti žmonių laisvę, tame tarpe ir laisvę naudotis internetu. Dabar žaliųjų frakcijos vardu žodis ponai Konbendit. Ponios ir ponai, turiu prisipažinti, kad man būtų labiau patikę, jei šis parlamentas labiau mm, pritartų tam pasididžiavimui, kurį jaučia tunisiečiai nuvertę diktatorių. Mm, diktatorius yra nuverstas, tačiau Tuniso struktūros vis dar lieka stiprios. Mes turime reaguoti atsargiai. Europos šalis ir šio parlamento dauguma daugybę metų rėmė Tuniso diktatoriaus sukurtas struktūras Praėjusią savaitę dauguma frakcijų priešinosi diskusijoms apie Tunisą ir nenorėjo pasmerkti Ben Ali. Prancūzijos užsienio reikalų ministras yra tik vienas iš vakarų susitaikiliškumo pavyzdžių. Kodėl mes bijome? Mes bijome islamo. Turime teisę bijoti islamo diktatorių, tačiau pažiūrėkime į tuos paauglius, juk jie nėra fundamentalistai. Žmonės, kurie dalyvauja kovose, yra pavyzdžiui jaunas Tuniso studentas, kuris susidegino. Taigi mes turime imtis veiksmų, komisija turi imtis veiksmų. Reikia pasakyti tunisiečiams, kad jų šalyje, kuri ką tik nuvertė diktatūrą, turi įvykti demokratiniai rinkimai. Jų negalima atidėlioti keletų mėnesių. Reikia užtikrinti demokratiją, žodžio laisvę, demokratinę žiniasklaidą. Šito dabar nėra. Todėl kreipiuosi į komisiją ir prašau lėšas, kurios yra skirtos asociacijos susitarimui įgyvendinti, skirti žiniasklaidai, o ne Tuniso vyriausybei. Kitas dalykas. Tuniso perinamoji laikinoji vyriausybė nėra nacionalinės vienybės vyriausybė, kadangi dauguma tų, kurie kovojo ir kurie dabar yra išėvijoje, dar negryžo, jie dar nėra pripažįstami. Todėl turime palaukti, kol galės susiburti demokratinės jėgos tai ne tos jėgos, kurias pripažino Benalį. Reikia laukti tikrų demokratinių jėgų. Europa turi parodyti, kad e, tai, kas vyksta Tunise, turi būti svarbu visoms islamo šalims. Islamas ir demokratija turi žengti koja kojon. Mes galime paremti uh, šią besikūrenčią Tuniso demokratinę vyriausybę, jeigu paremsime ją, tai padėsime ir Jordanijai, ir, ir kitoms e, šalims. Mums visiems čia tenka atsakomybė. Turiu pasakyti, kad e, Tunisas, kuris yra arabų pasaulio dalis, rodo tokią pačią dvasę kaip 89 um, metais rytų Europa. Tunisas dabar įkvepia Alžyrą, Jordaniją, kitas šalis. Ir manau, kad šis parlamentas neturėtų likti nuo šalyje. 89 metais mes nežinojame, kas įvyks Lenkijoje, kas įvyks su Gorbačiovo režimu, kas įvyks Rusijoje. kai žmonės prašo laisvės, mes prašome tam tikrų garantijų, kad bus einama tinkama linkme. Taigi, aš kreipiuosi į komisiją, prašau imtis veiksmų ir parodyti Tunisui, kad mūsų politika reiškia paramą demokratijai, o ne paramą diktatoriškom struktūrom. Ačiū. Thank you. Uh, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcijos pirmininkė, konservatorių reformistų, reformuotojų frakcijos vardu kolega Čelstena. Pirmininkė, sukilimas Tunise aiškiai rodo žmonių nusivylimą šalies ekonominė ir politinė stagnacija korupcija, valdančiosios šeimos e, turtas labai smarkiai kontrastuoja su skurdu, kuris vyroja tarp paprastų žmonių. Pirminink, e, prezidentas Ben Ali sumokėjo didžiausią kainą už tai, kad ne, neįgyvendino žmonių lūkesčių. Tačiau aš nesu, nepritariu um, kai kuriems vertinimams, kad ši vyriausybė buvo pati, e, pati diktatoriškiausia. Kaip tik Tunisas buvo viena progresyviausių e, arabų šalių, buvo uždrausti e, galvos apdangalai, taip pat Tunisas atsispyrė e, džihadistų spaudimui. Ir dabar tikiuosi, kad nauji Tuniso lyderiai e, apsaugos tą paveldą, nes ekstremistai tikrai bandys pasinaudoti chaosu ir samišiu, kuris dabar vyksta ir kuris, žinoma, kelia grėsmę Europos užsienio politikos tikslams. Toniso politiniai vadovai taip pat turi suprasti, kad e, didėjantis skurdas kaip tik skatina radik radikalų smurtą. Aš skatinu imtis radikalių reformų, nes tai tikrai sustiprins Tuniso ryšius su ES. Mano frakcija e, taip pat ragina saugumo pajėgas e, būti kaip galima nuosaikesnės. E, pastarosiomis dienomis žuvo, buvo nušauti keletas nekaltų stebėtojų ir aš raginčiau kariuomenę saugoti tos Respublikos institucijas. Mes turime Tunisui suteikti visokiojopą pagalbą, taip pat suteikti visokiojopą pagalbą ir Europos piliečiams, įskaitant Britus, kurie įstrigo Tunise atostogaudami. Ačiū. Dabar GUE NGL frakcijos vardu ponė Veržyje. Pone pirmininkė, kolegos. E, didžiuodamasi ir, ir e, gana susijaudinusi kalbu savo frakcijos vardu šiandieną čia parlamente. Daug iš mūsų ir ypač daug moterų mes e, čia parlamente jau seniai smerkiame to diktatoriško režimo Tunise veiksmus. Smerkėme žmonių kankinimą. Na ir kalbant apie Mohamed Bouazizį, jis pakėlė Tuniso žmonės. Tačiau praėjo nuo tų įvykių gana daug laiko, kol ES išdryso paskelbti savo pranešimą spaudai. Ir beje, tame pranešime spaudai nebuvo pasmerktas smurtas. Tai, tai nebuvo padaryta iki šeštadienio, ponas Fiulė. Taigi, Europos parlamentas tylėjo Ir tik tai Magrebo delegacija paskelbė nedidelį pareiškimą. Ir tai buvo padaryta tik tai šeštadienį. Iki šiandienos dauguma Europos parlamento frakcijų atsisakė paremti rezoliuciją prieš Tunisą. Čia mes žinome, kokia atsakomybė tenka Prancūzijos vyriausybė. Visi žinome, ką pasakė mūsų užsienio reikalų ministras. Savame suprantama, kad e, tam įtaką daro buvęs kolonijinis režimas. Na, o šiandieną ES atsakomybė yra labai didelė. E, ji turi padėti Tuniso žmonėms jų e, demokratinėse permainose. ES turi paremti e, demokratijos procesą, e, turi atskleisti e, įvykdytą smurtą ir korupciją. Benali šeimos turtai turi būti areštuoti. Žinoma, e, daug ką reikės nuveikti, kol e, Tuniso žmonės susilauks e, teisingumo. Mes taip pat suprantame, kad panašus suklimai gali įvykti ir kitose gretimuose šalise, kur vakariečiai gina valdančių interesus ir savo interesus kelia aukščiau negu vietos žmonių interesus. Mes turime permastyti ES partnerystės su pietų e, valstybėmis, e, remti ten demokratiją ir laisvę bei lygybę. EFD frakcijos vardu dabar ponas Batten. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas Buzekai, e, diskusijų pradžioje padarėte keletą pastabų apie laisvus ir sąžiningus rinkimus apie atstovavimą ir raginote mus paremti tokius veiksmus Tunise. Niekas negalėtų tam nepritarti, žmonės kenčia nuo, nuo korumpuotų vyriausybių, bet jeigu juos pastumsite per toli, tada jie sukyla. Ar reikėtų vesti tam tikrų paralelių tarp to, kas vyksta Tunise ir Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje taip pat yra nedemokratiška, nekompetentinga e, valdysena, kuri yra nutolusi nuo savo žmonių. Aukštas jaunimo nedarbas daugelį ES valstybių yra tiesioginis ES politikos rezultatas. E, mes matome, kad ir Graikijos problemos sukeltos bendros e, E, Europos e, valiutos, kitos šalys, tokios kaip Ispanija, Portugalija ir kitos, gali žengti tuo pačiu keliu. Kai vyriausybės tampa savo žmonių priešais, tai tie žmonės anksčiau ir vėliau sukyla. Girdėjau tai, ką jūs sakėte savo įžangoje, tačiau, ponas pirmininkė, tie principai turėtų būti taikomi ne tik kitur, bet ir Europos Sąjungoje. Dėkoju ponui Betenui, dėkoju politinių frakcijų atstovams už pastabas ir pasisakymus, dėkoju komisijos nariui Siūlė už jo pastabas Europos komisijos vardu.